popieriai. Dėkoju ponė Jaurova už visus jūsų atsakymus, už atsakymus į tris klausimų raundus. Dabar jums skiriamos penkios minutės ir norėčiau labai paprašyti neviršyti tų penkerių minučių. Tai bus jūsų baigimoji kalba. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, pirmininkai. Tikrai esu šiek tiek pavargusi po trijų valandų diskusijų, tačiau buvo labai įdomu išklausyti jūsų klausimus ir išsakyti savo nuomonę. Kaip jau sakiau, nesu valstybės tarnautoja, esu politikė, todėl iš mano atsakymų supratote, kad jie galbūt nėra labai detalūs, bet e, norėjau būti atvira, kad jūs sužinotumėte, kas aš esu, kokie mano požiūriai į atskirus klausimus, kurie patenka į mano kompetenciją pagal piliečių teisių, vidaus rinkos ir moterų teisių sritis. Labai apgailestauju, kad aš net pamiršau savo baigiamąją kalbą, todėl aš dabar šiek tiek improvizuoju. Maničiau, kad neturėčiau pamiršti vieno esminio dalyko. Jeigu jūs patvirtinsite mane į komisarės pareigas, ir aš būsiu atsakinga už tą sritį, kuri susijusi su visais ES piliečiais. Aš visuomet liksiu atvira ir pasiruošusi diskutuoti tais klausimais, kurie mums visiems yra svarbus. Ir būsiu pasiruošusi bendradarbiauti su visais iš jūsų. Ir labai tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas per trumpą laiką neš vaisių. Ačiū už dėmesį ir ačiū už e, tikrai šitą šiltą atmosferą. Aš to net ir nesitikėjau. Ačiū. Muchas, muchas gracias, señora Jourova. Labai ačiū, ponė Jaurova. Dabar pabaigai po vieną minutę pasisakys komitetų, kurie kartu organizavo šį klausimą vadovai. Ir kalbėsime tą pačią tvarką, e, kaip klausimai buvo pateikti. Ponas Svoboda pirmasis. Labai ačiū, ponė Jūrova. Aš norėčiau išreikšti nuomonę žiūri komiteto vardu. Mes gavome pakankamą informacijos ir atsakymų ir galėsime pereiti prie šio klausimo vertinimo. Klausiausi su dideliu susidomėjimu jūsų nuomonių apie privatinės tarptautinės teisės klausimus, vartotojų apsaugą. Tik vieną pastebėjimą išsakyčiau dėl organizavimo. Vertinimo posėdis šiandien prasidės 18.30 ASP 5G3 salėje. Norėčiau pakviesti žiūrių komiteto koordinatorius į tą pačią salę susirinkti jau 18 valandą, tiek aš norėjau savo ruoštų pasakyti. Uh, Libe komiteto vardu e, noriu padėkoti visiems parlamentarams, kurie čia. Jūs e, sugebėjote atlaikyti tokį neįlinį posėdį. Dėkoju visiems ir pasakysiu, kad e, aš pasižymėjau jūsų ryštą dirbti koordinuotai su vicepirmininku Timmermans E, įgyvendant teisės viršenybės ir pagrindinių teisų dokumentus, e, su kitais komisarais bendradarbiavimo dėl domenų apsaugos, dėl teismų bendradarbiavimo. Pasižymėjome jūsų atsakymus e, apie viską nuo Europos arešto orderio, prokuratūros iki diskriminacijos, iki horizontaliųjų dokumentų. Čia ir problema. Jums tenka labai platus e, portfelis. Jūs turėsite labai plačiai dirbti ir labai daug komisijos narių e, turės dirbti srityje, kuri jau yra labai aktyvi ir užimta. Čia ne jūsų problema, čia struktūrinė problema. Aš dėkuoju Jums už atsakymus, mes juos atidžiai vertinsime ir kolegos E, mūsų komitete tos atsakymus įvertins, o koordinatoriai priims galutinį sprendimą. Ačiū už atsakymus. Madam Jourova, thank you. Pane Jourova, labai ačiū už šiandienos popiečio e, renginį ir klausimus jūs savo pareiškime pasakėte, kad esate politikai, mes visi politikai ir ne visuomet todėl visi e, tarpusavyje sutarėm. Tai ir yra demokratija, bet ir visi sutinkam su demokratija. Todėl aš su savo komiteto nariai susitiksiu ir jie nuspręs, ar e, atsakymai į klausimus buvo pakankami, ypač dėl vartotojų apsaugos. Per e, mano komiteto E, klausimų dalį buvo pateikta klausimų, kurie nebūtinai yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija, ypač vieną klausimą turiu galvoje. Buvo labai kompleksinė klausimų grupė, bet e, jūs sugebėjote jos atsakyti, dabar jau dirbsime demokratiškai ir nuspręsime, ar pakankamai e, gavome iš jūsų informacijos. Ir pabaigai moterų teisų komiteto vardu aš norėčiau pasakyti, kad kaip ir kolegos esu dėkinga, pasižymėjome jūsų atsakymus ir komentarus. Atrodo, jūs supratote, kad šis komitetas yra labai griežtas ir daug reikalaujantis. Mes ir toliau tokie būsime per šį, šią komiteto kadenciją nes 62 procentai Europos gyventojų yra moteris ir negalime taikstytis su neligybė, kurioje jos yra atsidūrusios. Nes irgi įvertinsime jūs ir po to kartu su kitais komitetais priimsime sprendimą. Aš esu tikra, kad mūsų laukiantis bendras darbas duos apčiuopimų rezultatų Europos moteriams. Ačiū. Damos por finalizada la comisión. Muchas gracias a todos ustedes. Tuo baigiame posėdį. Labai ačiū už kantrybę.